apie nacionalinių biudžetų atitikimą ES standartams. Jokia valstybės narė e, ateityje neturėtų turėti galimybės nesilaikyti tų standartų. Ačiū. Ponas Tabaždė.